Sorry. Just a second. I'm sorry. Kalbėtoja atsiprašo. Dėkoju. Aš palaikau šią e, rezoliuciją dėl teisių, piliečių teisių. Ir įsipareigoju kovoti už ES teisės Veilse ir kitur po išstojimo. Ir e, kiek laiko be praeitų, bet mūsų ryšiai nenutrūks, nes Junktinė karalystė, Junktinės karalystės ir ES piliečių teisės yra žmogaus teisės, kurios saugomos ne tik tai ES lygių, bet ir visais lygiais. Teisės viršienybė yra svarbiausias dalykas. ES tvirtai laikosi e, žmogaus teisų gynimo ir nenusileiskite, eikite į priekį ir mums reikia, kad ES ir toliau saugotų piliečių teisės Junktinėje karalystėje. Ir e, reikia siūsti žinę Europoje, kad parlamentas mato sunkumus, su kuriais susidurs Junktinės karalystės piliečiai ir ES piliečiai, bet atitinkamų sistemų. E, reikia apsaugoti šias teisės. Dėkoju. Anthony Hook, Renew minutė. 3 milijonai žmonių iš ES e, gyvena Junktinėje karalystėje. Tai yra įvairiausių profesijų žmonės, jie yra mūsų žmonės, mūsų kaimynai, e, galbūt net vyrai, žmonos, sutoktiniai, tėvai ir taip toliau. Man yra baisu, kad taip biurokratiškai jungtinė karalystė žiūri į ES piliečius ir visiškai netaiko be, tai, sąžininko žaidimo taisyklių. Tie žmonės daugybę metų prisidėjo prie mūsų pil, visuomenės, laikėsi įstatymų ir dabar jie negali pasilikti, jie turi pateikti dokumentus, kokių neturi. Ir e, taip e, sunku yra už, už, užpildyti prašymus, kad labai dėlis procentas jų yra atmetami. Tai Boriso Johnsono vyriausybė kuri taip elgėsi e, su mažuma ir mus atvedė į ketverių metų stagnaciją ir nesėkmę. Ačiū. Renew Banting irgi minutė. Forgive me. <sighs> It saddened me today. Labai liūdna šiandien buvo parlamente, kad reikėjo balsuoti už rezoliuciją, kad užtikrintumėm ES piliečių e, teisės Junktinėje karalystėje ir atvirkščiai. Džiaugiuosi, kad šita rezoliucija patvirtinta, bet šito teisė niekada neturėjo grėsti grėsmė dėl breksito ir dėl Britų vyriausybės veiksmų. Pirmas dalykas, kurį turėjo padaryti Tereza May, tai būtent užtikrinti ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje. Tai būtų būsi stipri dėrybinė pozicija ir būtume išvengę daugybę metų nereikalingo streso ir nežinomybės. Dabar Mes matėme tam tikrą e, schemą, kuri priklauso nuo. kuri priklauso nuo tokių dalykų, kurie e, kelia e, nerima, kad bus pradėta sukčiauti ir atitinkamai prasidės diskriminacija. Tikiuosi, kad e, vyriausybė Britanijoje įsiklausys į žmonių nuogastavimus ir persiskaitys šią rezoliuciją. Tačiau Junktinės karalystės piliečiai irgi nerimauja dėl savo teisų, jeigu jie gyvena ES šalise, kur yra jų namai. Norėčiau padėkoti tom valstybėm narėm, kurios siūlo e, geras įsikūrimo sąlygas tiems Junktinės karalystės e, piliečiams, kurie e, gyvena tose šalyse. O į tas šalis, kurios dar savo sąlygų nepaskelbė, kreipiuosi prašydama tą padaryti kuo greičiau. Dėkoju. Džin Brosi, vieną minutę. Wow. Wow. Wrong person. You've, you've... Jūs paskelbėte ne, ne tą žmogų, bet bet kuriuo atveju aš esu de, uh, Jonas Havertas. Šioje rezoliucijoje kalbama apie Junktinės karalystės pasitraukimo dokumentą ir apie jį kalbama kaip apie gerai subalansuotą dokumentą. Jei jis būtų gerai subalansuotas, tuomet mums nereikėtų tvirtinti tų pakeitimų, kurie šiandien buvo e, pateikti e, tvirtinti parlamentui. ES piliečiai visiškai teisingai nerimauja dėl savo ateities, kadangi vidaus, Junktinės karalystės vidaus reikalų ministerijos tvarkoma sistema yra rasistinė ir ksenofobiška pagal savo prigimti. Bet kas, kam yra tekę su ją susidurti, tai žino. Be to yra, da, manau, daroma didelė klaida, da, žabojant laisvą asmenų judėjimą. Uh, Nuo 1688 metų e, europiečiai, kurie atvykdavo į, e, atvykdavo e, į Jungtinę karalystę, turėjo laikytis tam galiojančių reikalavimų. Dabar tie reikalavimai yra keičiami asmenų tam tikrų gyventojų mažumos reikalavimų. Ir aš manau, kad iš tikrųjų dėl to galima tik gailėstauti ir vargu ar galima kalbėti apie subalansuotą susitarimą. Pane Brofi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kurioje kalbama apie 3,2 milijono Europos piliečius gyvenančius Junktinėje karalystėje ir apie 1,2 milijono Junktinės karalystės piliečių gyvenančių ES teritorijoje. Junktinė karalystė neseniai paskelbė, kad tie, kas nekreipsis dėl naujo statuso iki 2021 m. birželio 30 dienos, po to bus deportuoti. Uh, Tai yra neprimtina strategija. Ir europiečiai gyvenantis Junktinėje karalystėje turės gauti e, specialų dokumentą patvirtinantį jų teisę būti Junktinėje karalystėje. Jei jie to neturės, tuomet jie bus diskriminuojami, kils diskriminacijos rizika. Ir Europos parlamento da, sprendimas dėl to, ar patvirtinti pasitraukimo susitarimą ar ne, priklausys nuo to, ar bus užtikrintos e, europiečių teisės Junktinėje karalystėje. Ir galiausiai aš balsavau už šią rezoliuciją, todėl kad joje 27 valstybės narės raginamos patvirtinti teisinės priemonės, kurios užtikrintų teisinį aiškumą Junktinės karalystės piliečiams gyvenantiems ES. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbėjęs Barbara Gibson iš Renew frakcijos. Ačiū. Esu visiškai įsitikinusi, kad Junktinės karalystės sprendimas pasitraukti iš ES yra didžiulė klaida. Bet jeigu mes vis dėlto trauksimės, būtina, visiškai būtina užtikrinti ES piliečių teisės Junktinėje karalystėje. Būtina užtikrinti europiečių gyvenančių Junktinėje karalystėje teisės ir e, britų gyvenančių ES teisės. Kalba eina apie piliečių teisės ir da, e, Europos parlamentas patvirtino šią rezoliuciją didelę balsų persvarą ir taip nusinti aišku signalą Britanijos vyriausybei, kad dabartinis jų požiūris nėra pakankamas. Niekas nieko nelaimės, jei žmonės bus traktuojami kaip e, da, kažko, kaip mainų, mainams tinkanti prekė. Ir aš apgalėstauju dėl to, kad mano šalis nusprendė pasitraukti iš Junktinės karalystės, bet aš vis dėlto galėjau pritarti šią rezoliuciją, todėl kad joje kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti e, visų piliečių teisės. Dėkoju. Toliau ponia Fox. A, ponia uh, Fox, prašome. Balsavau prieš šią rezoliuciją, todėl kad nepaisant to, kad e, nuo 2016 metų referendumo aš nuolat e, sakiau, kad tie europiečiai, kurie nori gyventi Junktinė karalystė, turi turėti labai aiškias teisės. Ir aš nuolat kritikavau Junktinės karalystės vyriausybę už tai, kad ji to negalėjo užtikrinti, jų, nenorėjo užtikrinti jų teisės. Da, Šioje rezoliucijoje kalbama apie neteisingą procesą, kuris e, užkraus įrodinėjimo naštą vyriausybei, o ne piliečiams. Taip, suvereni vyriausybė negalės e, kontroliuoti padėties prie savo sienų. Bet to aš manau, kad ši rezoliucija taip pat yra politizuota, todėl kad joje kalbama apie tai, kad a, e, a, e, judėjimo laisvės praradimas da, a, bus labai nenaudingas jungtiniai karalystiai. Nes toki, toks sakinys visiškai e, nesižvelgia į žmonių, kurie balsavo prieš ES vien dėl to, kad to judėjimo buvo per daug. Ir jie taip darė ne dėl to, kad jie yra priešiškai nusiteikę prieš europiečius, kurie atvyksta į Junktinę karalystę. Tai taip tik, tik tai yra kurstoma baime ir panika. Jie tiesiog norėjo apsaugoti savo šalies suverenės teisės. Daugybė valstybių, daugybė atsiprašau, europiečių, kurie atvyksta į Junktinę karalystę, nori tapti jos piliečiais, todėl kad Junktinėje karalystėje užtikrinamos yra labai plačios piliečių teisės. Dėkuoju toliau, ponas Polčiak. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Aš tikrai apgailestauju dėl to, kad Junktinė karalystė traukėsi iš ES, nes aš manau, kad kartu būtume stipresni. Ir kai kurios šalės, pavyzdžiui, tokios kaip Rusija, o gal ir kitos pasaulio galybės, džiaugiasi dėl tokio Britų sprendimo. Ir aš džiaugiuosi, kad mums pavyko susidarti dėl pasitraukimo susitarimo. Ir tas susitarimas e, da, yra gerai subalansuotas ir aš nebejoju, kad bus tinkamai užtikrintos europiečių teisės e, Junktinėje karalystėje. Bet to susitarime yra nurodytas įpareigojimas surasti da, uh, subalansuotą sprendimą. Bet panašu, kad tai yra tik tai tokie skambus žodžiai, nes nepamirškime, kad yra dar neįspręstų klausimų susijusių su Škotijos, Šiaurės Airijos gyventojų teisėmis. Ir aš pritariau šią rezoliuciją, todėl kad joje kalbama apie susitarimą. Ačiū, ponė pirmininkė. De, iki de sausio 31 dienos, de, kai mane išvarys iš ES, nepaisant demokratiškai, nepaisant, kad žmonės demokratiškai pasisakė mano apygardoje prieš tai, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų palaikymą. De, Ir šis susitarimas padės mums apsaugoti Šiaurės Airijos piliečių teisės, kurie jie ir toliau galės naudotis visomis ES teisėmis. Praeitą savaitę Stormonto asamblėje nusprendė, susitarė su Britanijos vyriausybė keisti imigracijos taisyklės. Tačiau galima tik apgailestauti, kad kad e, ga, tai buvo proga taip pat įspręsti ir šeimų gyvenančių įvairiose ir jos dalyse da, susivienijimo klausimą. Tačiau Britanijos vyriausybė ne šiaip savo gyvena da, klastingame Albijone. Jie tikrai yra verti šio pavadinimo. Tai yra šalis, kurio, kurią negalima pa, uh, pasitikėti, nes Britanija visuomet, visuomet pažeidinės galiojančias taisyklės. Mikvalas, parancsoljon. It's Mikvalas turn because... Mikvalas taló. Iš tikrųjų, susitarimas ir dėl ES piliečių Junktinėje karalystėje bei Junktinės karalystės piliečių ES buvo pateikti pasiūlymai išsuprantama. suprantama Šios teisės yra tvirtinamas atsižvelgiant į didžiojo penktadienio susitarimą, tačiau turėtume pripažinti, kad visi piliečiai bus veikti ir mūsų nacionalinė skolinimuose politika buvo įtvirtinta stabilumo pakte ir bus sumenkintos teisės į švietimą, į, į maistą, į būstą. Mums reikėtų kalbėti apie socialinę apsaugą Airijoje. Net jeigu turėtumėte met tokią vyriausybę, kuri stengtųsi įveikti mūsų būsto krizę, jai trukdytų fiskalinės nuostatos, nes mūsų infrastruktūra buvo statoma valstybės ir privačios partnerystės pagrindu. Ir dėja, Europos e, sąjunga sąjungos politika pažeis privatų sektorių su parengtomis nuostatomis. Toliau. Ačiū dėl iš tikrųjų vieta bus prastesnė, bet pritariu šiam teikimui. Ir mums reikia apginti piliečių teisės užtikrinti, kad didžiojo penktadienio sustarimas būtų įgyvendintas. Ir ponas Varatka ir Borisas Johnsonas e, asamblėjoje teigė, kad didžiojo penktadienio sustarimas jau vėl veikia. Aš norėjau pasakyti, kad didžiojo penktadienio sustarimas Jeigu šis sustarimas veikia, tai reiškia, kad visi Šiaurės Airijos piliečiai turi ir toliau turėti savo prigimtinę teisę būti priimtais kaip airiai arba kaip Didžiosios Britanijos piliečiai arba kaip jie patys pasirenka, kaip yra nurodyta tame susitarime. Ir airiai, kurie nesusitvarkė Didžiosios Britanijos pilietybės, turės sunkumačių. Toliau Rinijų frakcijos atstovas vieną minutį. Jau dviejus su pusę metų vyksta Brexit procesas ir mums reikia išsiaiškinti, kokios bus piliečių teisės, ES piliečių, ypač tų, kurie kreipsis dėl atitinkamo statuso. Reikia įvertinti ir jų statusą visose 27 valstybėse narise, kad būtų galima kreipti su prašymais ir po pasitraukimo iš ES. Tai yra labai svarbus klaus, skubus klausimas ir ES piliečiams turi būti leista gyventi Junktinėje karalystėje ir Didžiosios Britanijos vyriausybė neturėtų grasinti deportavimo. Tokie pranešimai sukuria tik papildomos sumaišties. Ministras pirmininkas Johnsonas nori parengti e, būsimą politiką iki 2020 metų gruodžio mėnesio, tačiau laisvasis, laisvas judėjimas, kuris yra suteiktas užtikrintas piliečiams, yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kalbant apie būsimą bendradarbiavimą. Toliau Lopes Agilar, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Po metų trukusios dėrybų, trukusių dėrybų, agoniškų dėrybų mes balsavome Europos parlamento pozicijos dėl uh, piliečių teisių išstojus e, Junktinė karalystė. Mes, mums liūdna buvo balsuoti, nes mes ilgėsimės europeistų uh, iš Junktinės karalystės. Bet mūsų tikrai, mm, ne, tikrai, tikrai nesilgėsime tų populistų, reakcionierių, kurie ir sukūrė breksitą. Visgi e, abipusiškumas yra labai svarbus. ES <clears throat> Britų piliečius E, traktuos taip pat e, gyvenančius Europos Sąjungoje, kaip ir Britai traktuos mūsų piliečius. Aš turiu omeny 3 tūkstančius Britų e, gyvenančių Kanarų salose ir taip pat dešimtus tūkstančius Gibraltaro gyventojų, kurie kiekvieną dieną kerta Ispanijos sieną. Bet labai svarbu pabrėžti, kad liko labai daug netliktų darbų, kad užtikrintumėm tai, kas nėra aišku ir ką reikės išsiaiškinti. Tai būtent Junktinės karalystės dalyvavimas laisvame judėjime, e, prieglopšio e, politika, e, teismų ir policijos bendradarbiavimas, saugumo užtikrinimas ir Britų ir ES piliečių. Kaip mes kovosime su bendromis grėsmėmis. Dėkoju pirmininkė. Ačiū, ponas Danhanan. Ši diskusija, regis, vyksta paralelinėje erdvėje ir nelabai susijusi su tikrove. Aš nuolat kritikavau e, Terezos May požiūrį ir jos lietumą, e, stengiantis išspręsti šią problemą, bet e, situacija veikia Ir visa tai veikia daug geriau nei ta abipusiai sistema, kurioje, kuri buvo įtvirtinta. Netiesa, kad žmonėms nesuteikiamos teisės ir, ir tam tikras statusas. Bet visi šie mitai, kurių klausomės ir kai kuriuos aš išgirdau ir savo rinkimo apygardoje ir pasirodė, kad jie nėra tokie, kokie iš tikrųjų yra, bet jie ir toliau kuria nerimą Europos Sąjungoje. Ir kai aš kalbuosiu su kolegomis, liberalais, demokratais, ir kai mes kalbame apie tapatybės kortelės, kai aš girdžiu, kaip kritikuojama Junktinės karalystės vyriausybė ir kai valstybės narės taip pat e, vienodai nereaguoja, tai nuolat galvoju, kokios, kokie yra tų šalių motyvai. Toliau Martin Howard. E, aš balsavau už e, šią rezoliuciją, taip pat atsižvelgiant ir į tai, kad e, Junktinė karalystė nesažiningai elgesi su ES piliečiais Junktinėje karalystėje. Ir ponas Perhofstadt nuolat kreipė dėmesį į piliečių teisės, taip pat ir atsižvelgė į Britų teises valstybėse narėse 20-ojoje dalyje, ten kur rašoma kad jungtinės karalystės piliečiai nenori prarasti savo teisių. Tai jie ir šiai daliai aš pritariu. Turime ir pavyzdžių. Mes esame patvirtinę, kad piliečių teisės bus užtikrintos ir Šiaurės Arijoje taip pat bus suteiktos kitiems piliečiams piliečiams balsavimo teisės ir Maltoje, ir Kiprė, kitose šalyse. Ir tai gali sukliudyti piliečiams e, naudoti savo teisėmis kaip Europos piliečių teisėmis. Geržybov Špil, ačiū, aš pritariau šiai rezoliucijai. Ir ji yra labai svarbus ženklas, kad po Brexit ES piliečių, kurie gyvens Junktinėje karalystėje teisės, e, būtų užtikrintos, tai mums labai svarbus. Tai yra labai politizuotas reikalas. Ir kai ateityje pradėsime nagrinėti konkrečius dalykus, tai galėčiau pasakyti, kad laisvo judėjimo teisės išsaugojimas yra labai yra akivaizdus prioritetas. Aš esu iš Čekijos Respublikos 35 tūkstančiai čekų šiuo metu gyvena Junktinėje karalystėje ir mums tai atrodo labai svarbus politinis dalykas susitarti dėl tų žmonių gyvenimo sąlygų, kad jie galėtų Junktinėje karalystėje toliau gyventi oriai. Ačiū. Uh, Viena minutė jums. Ačiū. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją dėl dviejų svarbių priežasčių. Pirmoji, jungtinė, buvo jungtinė karalystė elgėsi hipokritiškai, kad priima europiečius. Bet iš tikrųjų jungtinės karalystės e, piliečių teisės neužtikrinamos kitose valstybėse narėse. Rezoliucijoje tai neatspindėta. Kitas dalykas, ši rezoliucija ir kalbant apie diskusiją ir pasiūlymą, joje visiškai ignoruojamas referendumas, kuris įvyko 2016 metais. Ir ši rezoliuc šioje rezoliucijoje nepripažįstama šio referendumo svarba. Aš manau, kad rezoliucija siekiama sabotuoti e, tuos balsa, balsavimą, kuris vyko dėl Brexit. Ir būtent todėl aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Ačiū. Toliau nenadžil. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją kad būtų užtikrintos piliečių teisės pasitraukimo susitarime. E, aš manau, kad reikalingas aiškumas dėl to, kas vyks, koks bus pereinamasis laikotarpis ir kas įvyks po to. Kaip esame išklausę, 3,5 milijono ES piliečių Junktinėje karalystėje e, e, siekia savo teisų. Mes turime užtikrinti, kad jų ir jų šeimų situacija būtų tinkama. Junktinė karalystė daro viską, kad tik apsunkintų šį procesą. Neužtikrinama tokia sistema, kurie, su kurios pagalba būtų suteikiamos garantijos, kad būtų parengti dokumentai, kad šie žmonės galėtų e, įtvirtinti savo statusą. Ir West Midlands rinkimo apygardoje tai yra didelė problema. ES piliečiai patiria didelių sunkumų. Mes užmirštame, kad ES migrantai prisideda e, finansiškai daug daugiau nei vidutinis Junktinės karalystės suaugęs pilietis. Ir 1,2 e, milijonų Junktinės karalystės piliečių gyvena ES, kuri gina jų teisės ir leiboristai ir toliau gins jų teisės iki pat pabaigos. Ačiū. Mėly kolegos, dar turime laiko pasisak, pasiaiškinti dėl vieno klausimo, bet e, dėl Europos ateities e, pasisakysime rytoj. E, po balsavimo, o dėl viso kito pateikite pasiaiškinimus raštu. Jeigu jūs negalite pasiaiškinti žodžiu, pasiaiškinate raštu. Taigi, Europos ateitis. E, šis klausimas, aš iš karto pasakau, kad dėl šio klausimo po pietų mes nebeturėsime laiko pasisakyti, nes turime laiko tik tai pasisakyti dėl teisų ir demokratijos pasaulyje. Taigi, pirmas kolega būtų ponas Amar G. 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ir ES politikos šioje srityje. Pone pirmininkė, dėkoju. Mes turime da, sustabdyti tą mechanizmą, dėl kurio pažeidinėjimos žmogaus teisės pasaulyje ir pastebėti, kad neoliberali politika yra remiama tik e, autoritarinių režimų, kurie taiko visiškai netinkamas priemonės savo valdžiai išlaikyti. Neoliberalizmas ir autoritarizmas e, e, žengia kojo kojon visame pasaulyje. Ta matome, bet tą matome kitose šalise ir matome Prancūzijoje. Nes dabartinė valdžia bando sustabdyti piliečių protestus, panaudodama smurtą. Ir matome, kad e, valdžia e, daro viską tam, e, kad sutrukdytų piliečiams pasisakyti prieš jiems kenksmingą neoliberalų projektą. Šiandien Prancūzijos žmonės išeina į taikius protestus. Ir teisėja sauga naudoja karui skirtus ginklus prieš juos ir tie ginklai ta, yra gaminami Europos Sąjungoje. Šiandien Prancūzijoje žurnalistai, profsąjungininkai, protestuotojai yra priversti trauktis, yra ribojama jų, taip ribojamas jų laisvės, kurios yra tvirtintos ir mūsų šalies konstitucijoje, ir pagrindinių teisų hartijoje. Visą tai mus neramina. Ir mums kyla klausimas, ar iš tikrųjų galioja mūsų principai, kodėl yra puolamos mūsų vertybės. Ir matome, kad Prancūzija turėtų ištaisyti tokią padėtį. Dėkoju. Prašau neviršyti jums skirtą kalbėjimo laiko tam, kad visi spėtų pasisakyti. Toliau ponia Šoidrova, prašome. Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjunga buvo ir liks žmogaus teisų gynėja visame pasaulyje. Verslo interesai turi būti susijęti ir su žmogaus teisėmis. Žmogaus teisės neturi būti paukotos verslo interesams. Būtent todėl ES reikia naudoti ir sankcijas, ir teigiamas paskatas, e, skiriant e, humanitarnę pagalbą <clears throat> ir saugant tuos, kurie gina žmogus teisės savo šalyje. Aš palaikiau šį dokumentą ir man labai gaila, kad nebuvo patvirtinti pakeitimai, kurie susiję su krikščionių padėtimi. Krikščionys dažnai tampa smurto ir diskriminacijos aukomis. Ir tačiau visgi jie nepaminėti, jų teisų gynimas nepaminėtas šiame dokumente. Ar Europos parlamentas rimtai į tai žiūri? Būtent todėl aš galų gale balsavau prieš šią rezoliuciją, nors ją šiaip jau palaikau. Dėkoju, ponas Keleha. Nėra, jo nėra salėje, pono Polčiako irgi nėra salėje, taigi toliau sutik žodį poniai dalį. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisės turėtų būti e, tarptautinės, bet jų negalima paversti priemonę, o būtent tą mes ir darome ES. Žmogaus teisės paverčiame priemonę siekti užsienio politikos tikslų toms šalims, ypatingai kurios, kurių nemėgstame, ypatingai Junktinė karalystė, JAV taip daro. Ta galima pasakyti apie Kosam Sulamanį, majoro nužudimą ir Irako viena irakietė. Ir ES tyli to akivaizdoje, man dėl to gėda. Mes drįstame kalbėti apie žmogaus teisės, bet tylime. Tai buvo e, karininkai, vadai e, kovoja prieš e, islamo valstybę. Įsivaizduokite, ką mes sakytumėm, jeigu būtų uh, E, kažkur rusų Heathrow oro uoste nužudytas JAV karo vadas. Mes daug kalbame, mes merkėme tuos, kurie mums nepatinka, bet mes nieko nesakome apie žmogaus teisų pažeidimą, e, kuris mums nepatogus. Kaip kolega e, sakė, kad Prancūzija ginklais eina prieš taikius žmonės ir katalonų kolegos sėdi kalėjime užuot sėdėdami čia. Ir tai yra baisi gėda, todėl aš balsavau prieš šį dokumentą dokumentą. Dėkoju. Pone Ždanoka, minutė. Ačiū pirmininkė. Aš irgi nepalaikau nuolatinio noro ES kitus mokyti, kaip elgti žmogaus teisų srityje. Mes galėsime mokyti tik tada, kai tapsime žmogaus teisų čempionais, o ne patys E, save skelbsime žmogaus teisų gynėjais. Vis tiek aš balsavau už šį dokumentą dėl vienos dalies, kur yra labai svarbi, kurioje yra e, minima, e, minima kad be tų žmonių, kurie neturi pilietybės problema, turi būti išsprendžiama, išspręsta iki 24 metų, ne tik tai iki, už ES ribų, bet ir ES. Ir tai yra didelė problema mano šaliai. E, Latvijai, nes kas dešimtas mūsų gyventojas e, neturintis pilie, e, pilietybės, jis negali balsuoti vietiniuose rinkimuose. Ir šie žmonės yra, neturi pilietybės vien todėl, vien dėl savo kilmės. Dauguma jų yra vietiniai gyventojai. Ir pagal šią rezoliuciją yra kalbama apie diskriminaciją. Nėra kalbama, atsiprašau, apie diskriminaciją dėl kilmės ir dėl to labai gaila. Pospišil yra paskutinis pasisakysiantis šiuo klausimu, o tada Europos ateities klausimą perkelsime rydenai. Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą. Manau, kad, Euro, kad žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus ES. Labai gerai, kad mes į, e, neapsiribuojame ES teritoriją, mes žiūrime į visą pasaulį žmogus teisų padėtį. Tik vienas komentaras. E, e, labai gerai, kad ES komisija iš tiesų tų minčių, kurie išdėstytos popieriuje, nepaliktų tik popieriuje, kad jos taptų darbais. Ir šalis turi prisidėti, mes turime suprasti, mes turime stebėti, kaip kitose šalyse klostosi žmogaus teisų uh, E, padėtis. Jeigu mes ir toliau e, remsime šalis, kuriuose yra e, pažeidžiamos žmogaus teisės, tai šitos mintys tik ir lis, liks popieriuje. Davido McAllister pranešimas dėl, metinio, dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Trys žmonės nori pasisakyti. Pone Šoidrova, APP vardu minutę. Dėkui. Dėkoju už tai, kad sutikėte man žodį. Dėkoju, ponė pirminkė. Aš pritariu šiam pranešimui, nes manau, kad ES visiškai teisingai kūrė tokią išorės ir saugumo politiką, kuri yra pagrįsta daugiašališkumo principu ir santykiais su NATO kuris yra pagrindinis mūsų saugumo garantas. Ir jis NATO užtikrina mūsų saugumą dabar ir ko gero užtikrins jį ateityje. Ir Europos parlamentas turėtų dalyvauti taip pat gyvendinant uh, išorės ir saugumo politiką. Bet nepamirškime tai, kad uh, taryba ir, valstybė, taryba ir visiems narėms tenka vadovaujantis vaidmuo. Bet džiugiuosi, kad Europos parlamentas patvirtino šią poziciją dėl išorės ir saugumo politikos. Dėkuoju toliau, ponia Vrečionova. Pone pirmininkė, dėkuoju Jums už žodį ir dėkuoju už galimybę paaiškinti kolegoms, ką aš manau apie šį pranešimą, kuriam beje negalėjau pritarti. Pirmiausia, pranešime labai vaizdžiai yra nurodoma, su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria šiuo metu ES. kalbama apie tai, kad mes turime reaguoti į agresyvę Rusijos laikyseną, į kibernetinės grėsmės. Žinome taip pat, kad didėja įtampa artimuosiuose rytuose. Ir manau, kad reikia atskirti gėrį nuo uh, blogio. Yra žmonių, kurie perbražo sienas, e, todėl kad nori išgyventi, o yra tokių, kurie tai daro siekdami savo interesų. Ir Iranas e, šioje dokumente nur, yra nurodytas kaip e, mums priešiška šalis, o Izraelis kaip mums draugiška, bet mes visiškai pamirštame apie Irano žmonės ir apie tai, kad turėtume juos paremti ponas Rail. Ponios ir ponai, aš balsavau prieš šį e, dokumentą. Jau vien Rumunijai ir Bulgarijai įstojus į Europos Sąjungą, į Europos Sąjungą mano e, tevinė labai e, nukentėjo e, rūro regionas. E, padidėjo e, ir socialinis sukčiavimas, prostitucija, išnaudojimas ir taip toliau. Mano e, regionas yra visiškai pasiekęs bankroto, e, bankrotą. Ir ne aš taip sakau, tą sako mūsų miestelių merai. Mums reikia mažiau laisvo judėjimo, o ne daugiau laisvo judėjimo. Ačiū. Dėkoju. Taigi, sako pirmininkė, pasisakymai dėl balsavimo baigti. Dabar skelbiu pertrauką, darbą tęsime trečią valandą. Ačiū, gražios dienos.

puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu. Labą dieną visiems. Mes tęsame plenarinį posėdį. Pirmiausia, turime patvirtinti vakar dienos protokolą ir Norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turėsite pastabų dėl paskelbto vakarykščio posėdžio protokolo? Ne, tuomet laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Taigi, mūsų darbo tvarkėje dabar yra numatyta diskusija aktualią temą. Europos istorijos iškraipimas ir antrojo pasaulinio karo atminimas. Norėčiau Jums priminti, kad Per šią diskusiją mes neleisime kelti melinosios kortelės ir pirmiausia, aš suteiksiu žodį pono Weberiui, kuris pateikė šį pasiūlymą. Prašome. Gerbėjai ponai ir ponios, mėly bičiuliai, gerbėjai kolegos, ši diskusija iš tikrųjų nėra apie istoriją, ji yra apie mūsų ateitį. Nes istorinių faktų ignoravimas reiškia, kad mes pamirštame apie ateitį daugiau nei 14 e, milijonų e, žuvusių žmonių primena mums, kad antrasis pasaulinis karas buvo baisiausias per visą Europos istoriją. Nesistinė Vokietija pradėjo karą ir įvykdė baisius nusikaltimus prieš žmoniškumą. Kiekvienas Vokietijos politikas turi prisimti mūsų šalį tenkančią atsakomybę. Bet kiekvienas politikas tiek Europoje, tiek už jos ribų taip pat privalo prisimti atsakomybę už tai, kad nebūtų žaidžiama su istorija. Ir aš, ir EPP frakcija negali pritarti, e, e, negali taikstytis su Putino pastangomis perrašyti istoriją. Taip, Sovietų sąjunga buvo užpulta e, nacijų Vokietijos ir Rusijos žmonės baisiai nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą. Bet Hitlerio ir Stalino susitarimas buvo susitarimas tarp dviejų baisių diktatorių. Ir tas Hitlerio ir Stalino paktas davė pradžią Lenkijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos okupacijai. Ir milijonai žmonių įvairiose Europos vietose uh, patyrė e, persekiojimų ir represijų dešimtmečius. Ir Hitlerio Stalino paktas buvo nusikaltimas prieš taiką, laisvę ir demokratiją. Praėjo daugiau nei 80 metų po šio susitarimo ir mes Europos parlamente sakome, ne, tai neturi niekuomet pasikartoti. Laisvė, demokratija, e, e, vidurio ir rytų Europoje turi būti apginta. Mes remiame e, šias šalis ir mes esame pasiruošę apsaugoti istoriją mūsų bendros ateities vardan. Dėkuoju. Kiitos, edustaja Weber. Ja sitten kuuntelemme... Dėkuoju ponui Weberiui. Toliau mes išklausysime tarybos atstovę Nikoliną Barnejač. Gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkuoju Jums už šią galimybę aptarti šią labai svarbią temą. Aš girdėjau nugastavimą, susirūpinimą išsakytą pono Weberio ir jam pritariu. Ir mes remiame Lenkijos valdžios reakciją. Aš norėčiau pasinaudodama šią progą išsakyti užuojautą visiems, kas nukentėjo nuo antrojo pasaulinio karo. Labai svarbu yra nepamiršti Europos ateities, jei mes norime kurti ateitį. Šiandienos diskusijos tema suteikia peno pamastymams apie tai, kaip Europa galėtų pasimokyti